Mes chers collègues, bonjour. Labą dieną. Šiandien 35 diena, kai vertėjai protestuoja prieš Europos parlamento administracijos vienašališkai primestus nesubalansuotas ir nesažiningas darbo sąlygas. Apgailestaudami informuojama, kad darbo vertėjai baigs laiku taip, kaip numatyta pagal programą. Ačiū kad suprantate mus. Pirmininkė, pradedame posėdį. Dėkuoju e, vertėjams už e, jūsų darbą ir dabar e, suteikime jums žodį, kad išsakytumėte savo pranešimą. Ne soyez pas timide, vous pouvez y aller. <laughs> On n'entend pas votre message. Negirdime jūsų pranešimo. Ja. Allez. La France, est-ce que vous êtes prêts? Prancūzai, ar jūs pasirengę? Prašom jums žodis. Merci beaucoup. Ačiū už jūsų pranešimą. E, prancūzijos e, kabinos vertėjo aš iš pradžių negirdėjau. Ar čia problema su mikrofonu gal? Taigi pradedame. Darbotvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštaraujate, darbotvarkės projektas patvirtintas. Toliau protokolai posėdžiai vykus Birželio 7 ir Birželio 20-21 dieną, jeigu nebus prieštaravimų, protokolai patvirtinti. Pirmininkės pranešimai. Kaip žinote, kolegos, kad per plenarnę sesiją buvo atmesti trys pasiūlymai judumo paketo dėl socialinių nuostatų jūsų nu- informacijai E, mes per kitą koordinatorių posėdį šiandien aptarsime šį klausimą. Ir dabar pirmas klausimas. 2019 m. biudžetas. Mūsų nuomonė biudžeto komitetui. Mūsų pranešėjas yra ponas Telička. Pone Telička, prašau, jums žodis. Ir po to pradėsime diskusiją. Prašom, jums žodis. Labadiena. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena, kolegos. Manau, kad nereikia per daug detaliai čia kalbėti, nes aš manau, kad mūsų pozicijos yra gana panašios. Biudžetas, kurį pasiūlė komisija, gali būti laikomas gana stabiliu. Aišku, kils problemų tada, kai pras, pradėsime daryti su taryba. Manau, kad nereikia priminti transporto komitetui, ką reiškia turėti biudžeto stabilumą ir kokią minimumą galime tikėtis. Labai trumpai noriu priminti pagrindinius dalykus, kurie turi atsispindėti nuomonėje. Tai yra EFSI, toliau tai, kad finansinės programos baigėsi, trečia, investuotojai, investuotojams reikia stabilumui, stabilumo tiems prioritetams, kurie finansuojami iš ES biudžeto, tokiams e, agentūros kaip yra EAS ir taip toliau. Jų įgaliojimai buvo padidinti pastaraisiais metais, todėl jums reikia pakankamų išteklių, kad galėtų tuos įgaliojimus vykdyti. Ir čia reikia taip pat testinumą, nes didelio dalimi dėl e, teisino gyvenimo mes esame priklausomi nuo jų. Švarus dangus ir Cezaro programos e, duoda rezultatų, e, atsižvelgiant ir klimato kaitos tikslus ir negalima čia kompromisų jokių priimti taip pat. Na ir galiausiai Galilėjo programoje laukiame, kol bus paleisti aštuoni palidovai, pradės e, pil, veikti pilnai. Todėl aš manau, kaip pranešęs, kad biudžeto stabilumas yra tas minimumas, dėl kurio galima sutarti. Bet be šių elementų, dėl kurių, aš manau, sutarėme dideliu mastu, yra du svarbus dalykai, dėl kurių tikiuosi nekils ginčių. Tai yra kiti aspektai susiję su transporto biudžetu Ir aš norėčiau pabrėžti tai, kad 19 metais, 19 metai yra paskutiniai biudžetiniai mūsų kadencijos metai. Ir e, tas biudžetas bus pradėtas gyveninti iki Europos rinkimų. Pirmas klausimas yra susijęs su bandomaisiais projektais ir pasirinkimaisiais veiksmais. Paskutinį kartą per mūsų kadenciją turime galimybę skirti tam tikrą finansinę paramą projektams, kurie mano nuomonė turėtų tiesiogiai susijęs su mūsų politiniais prioritetais ir teisėkuros dokumentai, su kuriais šiuo metu dirbame. Todėl aš nu, manau, kad tai turėtų būti kriterijus ar parametras, į kurį būtų atsižvelgta parenkant projektus ar veiksmus, kuriuos teiksime biudžeto komitetui. Taip pat noriu pažymėti, kad, na bent aš jau siūlyčiau ir kviečiau jūs palaikyti mane e, darant spaudimą komisijai dėl e, projektų įgyvendimo ataskaitų. Antras aspektas, kurį norėčiau pabrėžti, yra su to susijęs taip pat savo logiką. Tai yra biudžeto eilutė susijusi su keliaivių teisėmis. Čia visiškai nekalbame apie ženklesnės sumas. Palyginti su kitomis eilutėmis galima būtų pasakyti, kad jos yra gana menkos, bet visgi čia egzistuoja iššūkis apskritai Europos politikos rytise ir tuo pačiu transporto srityje, tuo metu, kai skleidžiamos netikros žinios ir mm, misinterpretavimas, žmonės per mažai žino apie savo teisės. Jeigu žmonės daugiau žinotų, jie suprastų, kad iš tikrųjų kažkas konkretaus jų naudai yra nudirbama. Ir studijos rodo, kad trūksta žinojimo šioje srityje. Ir manau, kad galėtume e, manyti, kad e, reikėtų geriau informuoti žmonės apie keliaivių teisės. Pone pirmininkė, Man atrodo, kad vaizdas yra gana aišku, diskusijos praeitie yra vykusios. Manau, kad e, nuomonėje atsispindi transporto komiteto poreikiai ir norėčiau, kad paremtumėte tokias pozicijas. Ir tikiuosi, kad e, tai atsižvelgdamas parlamentas atitinkamai dėrėsis ir su taryba. Ačiū ponia Telička už labai pedagogišką ir aišku pristatymą. Pradėme diskusiją. Ponas Salinį, prašom. Gracija. Labai ačiū. Mūsų kaip frakcijos ir mano asmeninių vertinimų pranešėjas Pavilas Telička pateikia tą biudžeto išlaidų prioriteto viziją, kurią mes pritarėme. Ypač akcentuojama transporto politikos svarba užtikrinant ES didesnę sanglaudą ir stiprinant jos konkurencingumą. Todėl tikrai pritariu pranešėjo nuomonė. Dabar dėl bandomųjų projektų ir tų keturių stambiųjų sričių. Pirmiausiai, Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir jos finansavimo užtikrinimo būtinybę. Nenorėtume, kad EIPT būtų finansuojama priešokiais. Ši priemonė turi išlikti ir turi būti finansuojama. Mes taip pat pritarėme ir tam, kas pasakyta pranešime apie įvardintas agentūras. Jos tikrai atlieka svarbias funkcijas. Visiškai teisėtai atskirai akcentuojamas akcentuojama Galileo ir EGNOS programa bei jų strateginė svarba. Mūsų frakcija pritarė tokiai pranešėjo pozicijai ir taip pat tam, kai jis ką tik tai paaiškino. Ir aišku, ketvirtas dalykas - tai yra moksliniai tyrimai ir inovacijos. Labai gerai, kad į šią sritį atkreiptas dėmesys. Dėl bandomųjų projektų. Vienintelis papildymas, kurį mes esame parengę, tai kruopštus komisijos atliktų vertinimų tyrimas ir analizė, nes savai mes suprantama, kad parlamentas taip pat norėtų įvertinti tai, kas atlikta ir pažiūrėti, kokios naudos davė bandomieji projektai, prie kurių prisideda ir Europos parlamentas. Mes galime pritarti komisijos atliktam vertinimui, bet, kaip jau minėjau, norėtume ir patys įvertinti bandomųjų projektų įgyvendinimą. Ir tai turėtų būti nepriklausomas vertinimas, bet apskritai, kaip jau sakiau, frakcija pritarė pranešimą. Ačiū, ponė Salinė, ponas Vandalinai, jūs ponas Vylė pavaduojat, ne, gerai ponė. Ponas Ertugas, ponė Demontė pavaduoja. Prašau, ačiū, ponė pirmininkė, turiu atsiprašyti už kolegę Demontę į pakeliui į Briuselį kažkur ore. Turiu jos dabar poziciją pristatyti dėl šio biudžeto klausimo. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, ponui Teličkai, už puikiai atliktą darbą. Šią sudėtingą temą dėl Europos transporto politikos yra labai svarbi e, siekiant užtikrinti ES konkurencingumą, socialinę teritorinę sąjungą, todėl e, šiai politikai reikia pakankamai ambicingų biudžetinių asignavimų tam, kad būtų galima įgyveninti es pasirinktus infrastruktūros projektus, kuriems įgyveninti reikia labai daug išteklių ir e, neprikaištingo planavimo, ypač ilgalaikė perspektyva, todėl labai e, svarbu e, nemažinti SEF politikos asignavimų tam, kad būtų galima pasitelkti strateginių investicijų fondą, todėl uh, Aš palankiai vertinu komisijos e, pasiūlymus e, padinti finansavimą 39,4 procentais ir 35,3, tačiau jų nepakanka. Privalome užtikrinti, kad šios lėšos būtų tinkamai panaudotos tam, kad būtų įgyvendintos bent jau transporto infrastruktūros tinklų e, projektai, nes Priešingų atveju kils grėsmė testiniams e, projektams ar pasangos mastu dėja komisija nėra pakankamai suinteresuota turizmo sektoriumi, nes nepaisant to, kad tai yra <clears throat> trečia pagal dydį e, ekonomikos šaka Europos Sąjungoje, nėra skiriama pakankamai dėmesio, manau, kad ją reikia e, skirti ir tinkamą biudžeto eilutę transporto sektoriaus kontekste. Ačiū uždėmesį, ačiū ponui Ertogui, žodžiu ponui Dalundijai. Ačiū, ponia pirmininkė. ES transporto politika yra itin svarbi plėtojant mūsų ekonomiką, užtikrinant tausią aplinką. Todėl mes turime teikti pirmenybę kokybiškiams projektams, kurie prisideda prie stabilaus europinių tinklų infrastruktūros plėtojimo ir toliau būtina finansuoti geležinkelių infrastruktūrą, nebejotinai, kad finansavimas turi būti labiau orientuotas į tvarę infrastruktūrą. Ačiū. Ačiū ponai Delundė, ponė Kelonen. Jūs už vietoj pono Lopes. Kągi, jeigu ne, tada ponė Anderson. Na, aš norėčiau pasidžiaugti visų atliktų darbų ir tikrai pritariu ponui Teličkai, ypač tai daliai, kuris skirta keleivių tesėms. Bet to audito rūmų ataskaita patvirtino pono Teličkos išvadų teisingumą. Ir aš manau, kad kolektyviniu lygiu Europa tikrai gali išspręsti su keliaivių teisėmis susijusias problemas. Jūs žinote, kad kalbant apie keliaivių teisės apskritai Europos Sąjungą, geležinkelių srityje tos teisės dar neišplėtotos pakankamai. Reikalinga parengti bendrą europinę skundo pateikimo formą, nes manau, kad ji prisidėtų prie geležinkelio keliaivių teisų stiprinimo. Ačiū. Dabar ponui Teličkai išodės. Na, ilgai nekalbėsiu, bet norėčiau akcentuoti porą dalykų po šios trumpos diskusijos. Pone Selinė kalbėjo apie sanglaudą ir konkurencingumą. Aš manau, kad šie du tikslai yra patys pagrindiniai. Ir taip pat norėčiau atkreipti į kitą mintį pono Selinio dėl bandomųjų projektų. Aš visiškai pritariu tam, kad būtina pasitikėti ekspertinę analizę, kurią atlieka komisija, bet taip pat būtina ir Europos parlamentui turėti galimybę atlikti savo analizą. Ir, pavyzdžiui, yra projektų, kurie iš pirmo žvilgsnio tarsi netenkina kriterijų, bet yra primtini komisijai. Todėl aš manau, mes turėtume bendradarbiauti glaučiau. <clears throat> Ir tikrai tokius netitikimus mes turėtume išspręsti. Svarbiausia vadovautas pagrindiniais visą apimančiais tikslais ir e, pritarti tiems projektams, kurie sutampa su e, politiniais prioritetais ir jų pasirinkimu. <clears throat> O tai yra konkurencingumas ir taip pat didesnės anglų. Ačiū už šias mintis. Ačiū, man Teličką, sutikiu žodį, nes norėjau vėl išgirsti jūsų nuomonę dėl e, e, šio biudžeto e, pedagoginės dalies, tačiau pamiršau komisiją, taigi steiksiu žodį dabar poniai Montanijo komisijos atstovė. Ačiū, man pirmininkė, pana pranešėjau, norėjau tik papildomai pateikti šiek tiek informacijos apie iškeltus klausimus. Mums reikia didesnio kitų metų biudžeto. Komisija tą yra pabrėžusi. Noriu Jums pranešti, kad komisijos siūlomas biudžetas yra grindžiamas kasmetiniu vertinimu, kurį atliekame kartu su INEA ir kuriame atsižvelgiama į visus pasirašytus e, susitarimus projektų finansavimo, tai yra jau pakankamai e, rimta e, suma, rimti asignavimai ir iš tiesų komisija tikrai <clears throat> palankiai vertina teikimą rezoliucijos projektą dėl biudžeto, taip pat jūs minėjote E, šiais metais e, e, <clears throat> numatytas galimybės įveikti praėjusių metų mokėjimų atsilikimus pagal SEF programą ir taip pat <clears throat> ta suma <clears throat> kuri bus reikalinga skirti ankstesnėms programoms, šiuo metu vertinama 80 milijonų eurų ir reikės ją skirti kitais metais. Papildomai e, komisija kartu su Europos investicijų banku e, diskutuoja apie galimybę skelbti konkursą visų pirkimų dėl finansinių e, priemonių. Taigi, jeigu pageidausite, kai turėsime pakankamai papildomos informacijos, galbūt rudenį galėsime ją jums pristatyti dėl agentūrų biudžeto. Puikiai e, suvokiu, kad Europos parlamentas remia e, agentūrų biudžetus. Noriu tik pabrėžti, kad geležinkelio agentūros biudžetas nėra mažinamas iš tikrųjų, nes 2019 e, metai <clears throat> bus tie, e, e, iš kurių 3,8 milijonus eurų agentūra gaus papildomų pajamų dėl e, įmokų, kurios bus surinkamos. Taigi tos įmokos, kurias mokės sektoriaus atstovai nuo 2019 metų kompensuos nežymiai mažinant biudžetą. Dėl bandomųjų projektų pasižymėjau jūsų pastabas. E, komisija yra atlikusi pirmosius vertinimus e, ir kai turėsime jų rezultatus, e, rugsėjo mėnesį, kuomet vykdomasis raštas bus paskelbtas, gausite daugiau papildomos informacijos, tačiau šiuo metu mes pritarėme daugumai tų bandomų projektų, kuriuos jūs siūlote. Ačiū komisijos atstovai, ponė Montanė, noriu Priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi Liepos 13 dieną, 12 val. Komiteto nariai pateikė <clears throat> du pakeitimų grupės, biudžetinius pakeitimus ir pakeitimus dėl nuomonės projekto. Susijusius, tie pakeitimai susijęs su bandomaisiais projektais ir parengiamaisiais veiksmais. Perėmė prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra keitimasis nuomonėmis su ponu Buda. Europos investicijų banko vicepirmininku dėl e, transporto projektų finansavimo. Sveiki atvykę į mano komitetą. Pone Hudakai, e, kadangi esate Europos investicijų banko vicepirmininkas, tai mes dabar pasikeisime su jumis nuomonėmis apie Europos investicijų banko veiklą transporto srityje. Ir norėčiau pasveikinti Jūs mūsų komitete. E, <clears throat> šios dienos diskusijos yra ypatingai svarbios, nes atsižvelgiant į, į investicijų būtinybės siekiant modernizuoti, atnaujinti transporto sektorius teikiamas paslaugas ir paskatinti e, sektoriaus <clears throat> judumą, būtent atsižvelgti į e, suskaitmenimu susijusius e, pokyčius e, su klimato kaitos iššūkiais pokyčiais energetikos srityje. Taigi mm, mes turime dabar e, infrastruktūros <clears throat> tinklų e, sungimo priemonės finansavimo pasiūlymus, taip pat e, InvestEU fondas naujai įsteigtas. Taigi nekantriai laukiam Europos investicijų banko pozicijos šiais e, klausimais. Ypač norėtume gauti daugiau informacijos apie tai, kokius projektus jūs ketinate atrinkti tam, kad e, būtų galima tinkamai atremti kylančius iššūkius. Dėkoju, kad atvykote, steiksiu jums žodį dešimčiai minučių, po to pradėsime diskusiją su kolegomis. Chair, uh, ladies and gentlemen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai transporto komiteto mm. nariai, parlamentarai, labai ačiū už galimybę e, susitikti su jumis ir pasikalbėti apie Europos investicijų banko darbą transporto srityje, kas yra labai svarbi mūsų veiklos dalis. Tai man šiek tiek primena mano darbą nacionalinėje vyriausybėje, kai buvau ekonomikos e, ministras ir lankydavausi nacionalinėme parlamente, tai aišku, būdavo labai įdomu, bet e, aišku ir stimuliuojanti patirtis, kaip ir bet kuriam politikui. Labai trumpai, transportas yra labai svarbi sritis Europoje ir labai svarbi Europos investicijų banko veiklos dal... sritis. Na, aišku, mes esame Europos Sąjungos bankas, Kaip žinote, mūsų savininkai yra visos 28 valstybės, todėl mes laikomės ir ES strategijos ir politikos. Jūsų informacijai šiemet švenčiame 60-asias investicijų banko metinės. Manau, kad tai yra ta istorijos, ES dal, istorijos dalis, kuri, dėl kurios galime e, didžiuotis 58 metais nuspręsta, kad e, Europos investicijų bankas bus didžiausia finansinė institucija pasaulyje, mes galime tuo didžiuostis. Pavyzdžiui, praėjusiais metais finansavome e, projektų vertų 80 milijardų eurų. Pasaulio bankas finansuoja tik tai 60 milijardų projektų. Taigi, mūsų bankas yra tikrai europietis ir dirba Europai. Jeigu kalbėsime apie transportą, tai yra vienas mūsų prioritetų. Vidutiniškai mes finansuojame kasmet apie 13 milijardų e, transporto projektų. Na, kai kurie skaičiai priklauso projektams už ES ribų, maždaug dešimtadalis. Ypač kaiminystės šalise. Šį rytą, pavyzdžiui, pasirašiau projektą su Ukrainos e, premjero pavaduotojų dėl skirto kelių saugai Ukrainoje. E, su šiais projektais mes taip pat e, eksportuojame mūsų vertybės, mūsų patirtį. Taigi 13 milijardų per metus yra vidutiniškai mūsų investicijos transporto srityje. Tai yra apie 17 procentų bendros mūsų veiklos. Tai darome per trejopą veiklą. Tai yra skolinimas, e, sulėjimas ir patarimai. Na, paskolos tai yra paskolos e, vyriausybėms, e, kartu su kitomis finansinėmis institucijomis dirbame. Sulėjimas, e, tai ką minėjo pirmininkė, kai sujungiamos struktūrinės, struktūrinės investicijų fondai su finansinėmis priemonėmis ir tuos pinigus po to reikia e, gražinti, taip panaudojame privačias lėšas. Na ir konsultacinė veikla. Mes nemažai turime veiklos, dirbdami su vyriausybėmis, nacionalinėmis, vietos institucijomis, finansų institucijomis, patardamas, kaip e, struktūrizuoti projektus. Taigi tokia mūsų veikla, jeigu pažvelgsime į transporto infrastruktūrą apskritai ES, e, mes Įsivaizduojame, kad istoriškai ES 1 procentas BVP skiriama transportui. Šis skaičius per finansinę krizę, kaip žinote, sumažėjo ir dėl to susiklostė tokia situacija, kad e, atsilieka investicijos transporto srityje Europoje. Jeigu pažvelgsime į konkrečius skaičius, CEF Europos konverdatoriai mano, kad 2026-2027 metais tas investicijų atsilikimas ar spraga sudaro apie 100 milijardų per metus vien tik tai TNT koridoriuose. Jeigu kalbėsime apie bendrą dydį, tai iš viso sudarytų apie 200 milijardų per metus investicijų spraga, kurią reikia užpildyti, finansuojant e, infrastruktūrą. Taigi mes turime suvaidinti svarbu vaidmenį, daug kas turi nuvykti, nu, atsitikti ir kalbame ne tik apie tą tradicinę transporto infrastruktūrą, ten tai koridorius, nes mums rūpi, aišku, tie projektai, kurie jungia Europos dalis, bet taip pat kalbame apie naujas modernės transporto, naujus transporto modelius, švaresnės investicijas, ir taip toliau. 16 metais šioje srityje kartu su komisija sukūrėme švalesnės transporto priemonę, siekdami plėsti e, švalesnių technologijų dėgymą. Ir buvo Artois, Goelf, Prancūzijoje vykdomi projektai, Las Palmase, Ispanijoje buvo vykdomi projektai. Taip pat vykdėme tokius naujoviškus projektus kaip E, pakrovimo, didelės galios pakrovimo infrastruktūros rengimas TNT koridoriuose. Tai yra naujas investicijų sritis, kur mes sujungiame transportą su skaitmeninimu, naujosiamis technologijomis ir aplinka. Viena iš priemonių, kurią naudojame labai aktyviai, yra Europos strateginių investicijų fondais, EFSI. Kaip žinote, investicijų bankas atsakingas už EFSI įdėgymą, e, galiu pasakyti Jums dabar, kad iki Liepos pabaigos bus pateikta ta suma, kuri buvo žadėta 315 milijardų eurų papildomų investicijų, panaudojant Europos biudžeto ir EIB garantijas. Taigi mūsų nuomonė, EFSI yra sėkmingas projektas ir tai rodo faktas, kad tos investicijų spragos negali būti padengtos, kaip žinome, vien tik viešojais pinigais. Reikia rasti būdų, kaip panaudoti privačius išteklius. EFSA yra būtent gera priemonė tai padaryti. Todėl toks e, sverto panaudojimas yra svarbus EIB darbe taip pat. Mes matome, kad ateityje tai atsispindės ir komisijos pasiūlymuose dėl 2021-2027 metų finansinės programos, ypač kai kalbame apie investicijų komponentą tame pasiūlyme. Jeigu turėsite klausimų, galėsime pakalbėti apie tai, e, kokiu, kokiu mums kyla bejonių dėl tų pasiūlymų investicijų, bet tai, apie tai galima diskutuoti toliau. Jei kalbėsime apie strateginį investicijų fondą, tai šiandien suteikime paramą 59, 59 transporto projektams, kurios remia transporto garantijos ir norime mobilizuoti 25 milijardų susijusių investicijų. Taigi apie 8 procentai visų EFS apimčių bus skirta transporto investicijams. Galite klausti, kodėl tik 8 procentai. Priežastis yra ta, kad EFSI egzistuoja privataus sektoriaus elementas ir yra labai nedaug, tiesą sakant, Europoje projektų, kuomet viešoji transporto infrastruktūra statoma panaudojant viešą ir privačią partnerystę. Ir reikėtų pagalvoti, kaip daugiau įtraukti privatojų sektorių į transporto infrastruktūros plėtrą. Mūsų portfelyje yra, pavyzdžiui, tokie projektai kaip Rygos transporto e, bendrovė EN, saugumo investicijų planas arba žalių vežimo investicijų projektai. Vienas iš naujų pokyčių, kas jau buvo minėta, yra e, Europos e, sujungimo priemonės, tinklų sujungimo priemonės jungimas, e, jungimo projektai, sulėjimo projektai. Ir taip bandoma daugiau investicijų skirti subsidijams. Mes palaikoma partnerystė su komisija, kad e, rengtume tokius e, e, mišrius projektus, kai dalis lėšų ateina iš komisijos ir dalis iš Europos investicijo banko pateikiant paskolas ir garantijas. Manau, kad tai yra tinkamas būdas ir ateičiai, kad galėtume panaikinti tas investicijų spragas. Galbūt e, tuo ir baigsiu, nes aš manau, kad svarbu yra pasikalbėti, atsakyti į klausimus, kurie jums kyla. Taigi dar kartą dėkoju Jums už sustikimą. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū, ponia Hudekė, už Jūsų mintis ir dabar steiksiu žodį Vimu Vandekampui. Užduoti klausimą, prašau. Pane pirmininkė, ponio Hudakai ir e, kiti Europos investicijų banko atstovai, sveiki atvykę. Aš turiu asmeninį tokį pusiau klausimą. Ar jūs e, esate pono Van Balakom e, įpėdinis, ar aš e, ką nors netaip ne, nepatikimą informaciją. Turiu galbūt galėtumėte tiesiog atsakyti šį klausimą. Geras tas klausimas. Aš laikinai pavaduoju poną von Balakom. E, Pimas buvo atsakingas už transporto politiką ir jis e, nebėra e, investicijų banko vicepirmininkas ir <clears throat> vienas iš aštuonių uh, valdymo komiteto narių ir aš esu laikinas e, jo pavaduotojas, e, kol nebus paskirtas nuolatinis narys. Ačiū. Norėjau e, pasitiksni šią informaciją, nes ponas e, Hudekas kalbėjo savo pradžioje apie tai, kad galbūt mes e, jam rimtai sieksime kailį iškaršti, tačiau tikrai neketėme daryti to su žmonėmis, kurie laikinai eina pareigas. E, tie 30 milijonų eurų, kurias Europos investicijų bankas skiria transporto sektoriui, jūs kalbate apie 17 procentų. Mano duomenimis e, tos investicijų apimtis praeisiais metais nepadidėjo. Ar galėtumėte tai paaiškinti e, pagal mano turima informacija, tai yra mes turime tos 30 milijardų eurų ir ta suma nedidėja. Tai yra pirmas klausimas. Antrasis klausimas. Taip. Taigi dabar noriu paklausti, kaip ta suma e, dera su <clears throat> strateginių investicijų fondo E, skiriamais e, milijardais, 25 e, milijardais eurų. Kaip tos dvi sumas, koks yra jų tarpusavio santykis, ar tai yra papildoma suma, ar tai jau yra tos bendros sumos dalis. Kalbant apie sausumos kelius, geležinkelio kelius ir vidaus laivybą. Aš manau, kad į sausumos kelius investuoti Europos investicijų bankas neturėtų, nes tam mes turime kelių rinkliavas e, ir todėl EIB e galėtų daugiau dėmesio ir investicijų skirti vidaus laivybai ir geležinkeliui. Kitas klausimas. Aš kadangi esu iš Niderlandų, tai Niderlandų bankai iš tiesų e, konkuruoja, gali gerai konkuruoti su EIB, gali pasiūlyti <clears throat> mažesnės palūkanų normas už savo teikiamas paskolas nei EIB, ne visose šalise yra tokia situacija. Rumunija, Bulgarija be bejonės situacija yra kitokia, tačiau mm, kaip jūs konkuruojate su privačiais bankais, mm, su jūsų vadovu, viršininku, mes čia nekartą tą temą mm, diskutavome <clears throat> Ir e, jis kalbėjo apie tai, kad EIB e yra komercinis bankas, nėra kažkokia labdaros institucija, tačiau turiu mm, kreipti dėmesį į tai, kad jeigu Niderlandų privatus bankai gali pasiūlyti žemesnės palūkanų normas, tai mano nuomonė, EIB neatlieka tinkamai savo funkcijos, nes jūsų milijardiniai pelnai kiekviena, kiekvienais metais tą parodo ir jūs e, esate <clears throat> ne europinė pinigų gabinimo mašina, tačiau jūs esate Europinis bankas, galbūt mano mintis skamba ir šiek tiek socialistiškai, tačiau vis tiek norėjau jį užduoti atkreipdamas į tai dėmesį, kalbant apie bendrinimą arba tą blendingą vadinamą. E, jūs teigiate, kad e, dalyvaujate šiuose procesuose susijusiuose su e, bendrinimu, tačiau iš kitų institucijų girdime kitokios informacijos. Kalbant apie infrastruktūros tinklų priemonės, MUV generalinis direktoratas teigia, kad jie yra už tai atsakingi, nes <clears throat> infrastruktūros projektams paskolas nėra teikiamas, yra teikiamas subsidijos Mm. <clears throat> O kiek aš žinau, EIB dalyvauja taip pat ir finansuojant infrastruktūros tinklų priemonių, priemonės projektus ir, ir ne tik e, konsultuoja. Ponas Zemke, aš norėjau dviem kitais klausimais dabar pasisakyti. Esame dabar tokioje, tokiame etape, kuomet pradame rimtai diskutuoti apie 21-27 e, metų biudžetą ES. Nežinau, man atrodo, kad daugmaž 20 procentų mažiau tame biudžete numatyta asignavimų e, sanglaudos politikai, struktūriniams fondams, kitaip tariant, ES biudžete mažiau bus skiriama lėšų ir transporto sektoriai. Taigi mano pirmasis klausimas yra į tai atsižvelgiant toks, ar Europos investicijų bankas į tai atsižvelgia, kalbant apie savo paskolų portfelio formavimą. Kitas klausimas yra visiškai kitokio pobūdžio. Štai pirmą kartą ES biudžete yra numatoma visai e, nemaža 30,5 milijardo eurų dalis skirta transporto sektoriaus e, judumo, judumui ir saugumui. Aš manau, kad uh, kad e, e, reikėtų e, skirti dėmesio policijos, teisėsaugos struktūrų ir išorės sienų saugumo stiprinimui. Noriu paklausti, ar jūs atversite naują kredito liniją tam, kad <clears throat> būtų labiau atsižvelgiama į saugumo aspektus transporto srityje. Ačiū, mane pirmininkė. E, aš taip pat esu Niderlandų atstovas ir aš, e, e, kaip ir kolega Vandė Kampas, norėčiau paklausti, kokią papildomą pridamą vertę sukuria Europos investicijų bankas transporto projektus Niderlanduose gyvendinant. Ir e, turiu pasakyti, kad Europos investicijų bankas Niderlanduose vykdomuose projektuose praktiškai nedalyvauja, kalbant apie stambius infrastruktūros projektus. Taigi noriu paklausti, e, kokiuose projektuose jūs dalyvaujate kartu su kitais didžiaisiais privačiais bankais. Dabar konkrečiai noriu paklausti apie projektą, kuris jau vykdomas e, keletą metų. Mm apie e, susijusiu e, su e, vieno šliuzo statyba, tiksliau remontu, kuris buvo 40-metyje pastatytas viename pilime ir dabar jį norima padidinti Šiaurės Olandijoje. Dabar kyla klausimas, kokiu lėšų galėtume pastelgti iš Briuselio, kalbant apie bendrą finansavimą šio projekto. E, kokias biudžeto eilutes e, galėtume pasitelkti, tačiau e, analizuojant šį projektą, vertinant, niekas nekalba apie galimybę pasitelkti Europos investicijų banką. Noriu paklausti, ar jūs, ką nors girdėjote apie šį projektą ir dar konkrečiai noriu paklausti, ar uh, Galbūt e, galėtumėte pasakyti, kodėl, kalbant apie šį projektą, niekas Europos investicijų banko e, nemini. E, galbūt jūs galėtumėte pasakyti, kad štai mes Europos investicijų bankas galime prisidėti prie šio projekto bendro finansavimo viena ar kita forma. Ačiū ponui Vambalinui, ponui Telyčkai, žodis, prašau. Um, Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, ką sakė kolega iš Niderlandų. Visiškai mums aišku, kad šiuo atveju svarbi ne tik tai palūkanų norma, kuri nustatoma kreditams, atsižvelgianti projekto sudėtingumą. Bet svarbu ir kitkas. Todėl noriu paklausti, Ar įmanoma imtis kažkokių kitų priemonų, galbūt tų, kurių nesima finansų rinkos? Ir ką mes galėtume kaip politikos formuotojai ir atitinkama ES institucija padaryti, kad jūsų paslaugos ir jūsų produktai būtų patrauklesni. Ir kaip aš jau minėjau, ne apie palūkanų normą aš čia kalbu, nes tai yra kur kas sudėtingesnis dalykas. Ir antra, aš pabandžiau į viską pažiūrėti paprasto ES piliečio sėdinčio ant kranto akimis. Ir todėl man įdomu, kokia yra EIB sąveika su visuomenė, jeigu kiltų klausimas, o ką, kokią papildomą naudą duoda EIB, ar EIB veikla generuoja papildomų pinigų ir ne tik pinigų. Svarbiausia pasiekti veiksmingų rezultatų ir aš manau, kad jūs savo politikos įgyvendinimą įvertinate ir pasižiūrite, kokių pasiekėte rezultatų, nes kitaip metinė ataskaita būtų kiek kitokio turinio. Taigi, e, koks pagrindinis dalykas, kurio jūs pasiekėte transporto sektoriuje. Ir dar vienas dalykas dėl taip vadinamo sujungimo, blending. Norėčiau būti tikras, kad šiuo atveju mes kalbame ne apie kažkokią dar vieną priemonę, bet apie galimybę gauti rimtos papildomos naudos. Yra sanglaudos, EIB, yra nacionaliniai plėtros bankai, komerciniai bankai ir taip toliau ir panašiai. Bet kaip visą tai turėtų veikti? Jeigu aš būčiau komercinis bankas ir investuočiau. Tai matydamas, jog um, investicijos nepasiteisina, aš bandyčiau susigražinti likusius pinigus. Todėl noriu paklausti, o kokie yra taip vadinamo blending e, apribojimai, kokios ribos. Ir būtų labai įdomu pamatyti ataskaitose plačiau įvertintą šią priemonę ir aišku būtų įdomu išgirsti, ką jūs rekomenduotumėte, nes nepamirškite, mes esame teisė, antra teisėkros institucija, kuri galėtų prisidėti prie geresnės padėties. Ačiū, ponai Teličkai. Toliau ponas Talundė. Labai ačiū už šią diskusiją. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą projektų, kuriuos EIB finansavo ir kurie buvo įvertinti kaip, pala, kaip saugantis aplinką, nors faktiškai jie darė žalos aplinkai. Vienas iš pavyzdžių tai yra Bratislavos aplinkelis, kuris buvo palaimintas AIB, nepaisant to, kad buvo ir kitų labiau palankių aplinkai transporto galimybių ir tinklų plėtota įmanoma. 2007-2017 metų EFSI veiklos analizė parodė, kad transporto sektoriuje didžiausia parama buvo skirta sausumos kelių infrastruktūrai plėtoti ir atitinkamom partnerystėm e, sudaryta. Taip pat automobilių pramona labai dosniai paremta. Todėl noriu štai ko paklausti ar negalėtų EIB nustatyti iš ankstinės sąlygas, kurios būtų taikytinos greitkelių infrastruktūros plėtotai. Ačiū. Toliau ponas Rykiai. Ačiū, pirmininkė. Penkis klausimus noriu užduoti. Nu, pirmasis yra šiek tiek klausimas, šiek tiek komentaras, kalbant apie strateginį investicijų fondą veikimo mechanizmą ir e, e, Europos investicijų banko sąsajas su juo. Tai yra pridamosios vertės kūrimo mechanizmas, ne veikiantis visiškai pagal rinkos principus. Ar jūs iš tiesų manote, kad tas mechanizmas leis sukurti pridamą vertę? Antrasis klausimas yra susijęs su, su uh, uh, tam tikromis sutartimis su Europos investicijų banku. Per pirmus trejus metus jūsų pasirašytos uh, e, sutartis uh, pat, parodo, kad jūs uh, E, neprisijėmėte pirminių e, nuostolių garantijos. Ir e, tai rodo, kad jūsų paskirtis teikimų paskolų yra pritraukti privačias investicijas. tam, kad jos e, e, prisimtų tą, tų, <clears throat> tų pirminių nuostolių garantiją. Tik noriu paklausti apskritai, e, kokie dalimi jūs pirminių nuostolių garantiją prisimate savo finansuojamuose projektuose. Taip pat kies klausimas susijęs su garantijų fondu, kuris buvo į, įsteigtas papildant strateginių investicijų fondą. Ir kaip įsivaizduojate e, galimybę pasinaudoti jau dabar garantinio fondo lėšomis, garantinio fondo lėšomis, ar jūs matėte, kad e, dar anksti yra tą padaryti? Prieš paskutinis klausimas, ar e, banko valdymo komitetas ir E, strateginių investicijų fondo valdymo komitetas turi tos pačius narius. Jeigu ne, e, tai e, kuo <clears throat> skiriasi šie du komitetai tarpusai, tarpusai lyginant tam, kad būtų užtikrintas strateginių investicijų fondo uh, sklandi veikla. Mm. Dar grįžtant prie kolegos Osiruso klausimų, pagal jūsų statutą negalite finansuoti gynybos sektoriaus projektų. Ką galėtumėte pasakyti apie 6,5 e, milijardo eurų e, subsidijų e, bendrai infrastruktūrai civilinės ir gynybinės paskirties? ar iš tų 6,5 e, e, milijardų eurų, e, kalbant apie tos 6,5 milijardų eurų, ar atsižvelgiant į tai, kad tie projektai yra mišrus, jūs dalyvausite ar nedalyvausite jūsų? Ačiū ponui Rikė, klausimų daug užduota ponui Hudekui, tačiau leisiu jam dabar atsakyti, prašau. Uh. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už klausimus. Aišku, ne taip baisiai kaip nacionalinėme parlamente, bet tikrai džiugu, kad tokia darbinga, kovinga dvasia čia vyrauja. Ir tai padės mums įsiaiškinti kai kurios dalykus. Aš taip pat prašysiu mano kolegos Davenhu kuris yra atsakingas už transporto sektorių, padėti man atsakyti į tam tikrus klausimus. Pradėsiu nuo mano vertinimo klausimo, kuris iš dalies susijęs su visais kitais užduotais klausimais. Kitaip sakant, kokios papildomos naudos duoda EIB veikla, kaip jį papildo komercinių bankų veikla. Tai aktualu dabar, kai ES ekonomika atsigauna ir komercinių bankų palūkanų normas pakankamai žemos. Taigi, kokia svarba tenka Europos investicijų bankui. Ir aš pabandysiu atsakyti, nes 16 metų prieš pereidamas į vyriausybę dirbti dirbau komerciniams bankams. Ir iš tiesų aš asmeniškai tikrai pats daug galvoju apie tą papildomumą ir papildomą naudą, kurią duoda AIB. Ir būtų visai naudinga, kad e, AIB valdyba um, daugiau pusičiautų, nes jeigu jūs atvyktumėte į posėdžius, tai pamatytumėte, kad mes labai dažnai vertiname projektą pagal įvairiais aspektais duodama papildomą naudą. Ir tai yra pasakyti ne tiek apie EFSI ir apie tą tai kitą, nes yra reikalaujama, kad būtų aiškiai nurodyta, kokia, kokia bus sukurta vertė ir kaip ir ar bus um, pašalintos tam tikros spragos rinkoje, nes daugelis projektų yra arba apskritai europiniai, arba tarp valstybiniai, Todėl um, komercinės finansinės institucijos sunkiai gali finansuoti jų įgyvendinimą. O mes galime, nes pavyzdžiui yra ir kitokio tipo pobūdžių, tai yra socialinio būsto projektai, kuriems finansavimą gauti netaip jau paprasta. Ne dėl to, kad e, komerciniai bankai nesuinteresuoti tokiomis investicijomis, bet dėl to, kad jie negali teikti ilgalaikio finansavimo ir be to komercinių bankų e, palūkanų norma gali būti nepalanki šiuo atveju palyginti su EIB palūkanų norma. Jie galėtų finansuoti 7 ar 8, 7 e, ar 8 metų e, projektus, bet ne ilgiau. Bet to reikia pastebėti, kad EIB skolinasi tarptautinėse finansų rinkose. Uh, kad galėtų e, plačiau investuoti. Mes taip pat investuojame patys į e, pensinius fondus ir daugelį kitų finansinių priemonių. Tokiu būdu mes galime e, leisti išmokėti paskolas ne per 10 metų, kaip to pagėdauja komerciniai bankai tokiais atvejais, o per 20-25 metus. Ir tai yra ta papildoma vertė, kurią sukuria mūsų bankas um, finansavimo srityje, ypač kai bendradarbiavame su privačiu sektoriumi. Kitas dalykas. Mes paprastai finansuojame iki 50 procentų projekto išlaidų. Tai reiškia, kad neišvengiamai turime sudaryti partnerystę, tai turi būti dar kit, e, kita likusi 50 procentų turi e, būti finansuojama arba iš regioninių fondų, ar iš kažkokių kitų fondų, bet mes negalime peržengti 50 procentų ribos. Kalbant apie FC, tai yra nebejotinai papildomas komponentas, ypač FC2. Čia vėlgi prisiminkite, ką aš sakiau apie papildomumo elementą. FC veikia pagal nuostatą, kad EIB kredituos didesnės rizikos projektų įgyvendinimą, ypač tų projektų, kurių, ne, kuriuos nelabai finansuotų komerciniai bankai. Aš prisimenu, kaip vyko diskusija, kurioje dalyvavo Vokietijos finansų ministras Šoibla apie tai, kodėl mes negalvojame, kaip palengvinti finansavimo mechanizmą buvo kalbama apie tai, kaip centrinis bankas galėtų daugiau spausdinti pinigų ir taip toliau, bet tada buvo atkreiptas dėmesys į tokį dalyką. Daug, mes finansuojame pakankamai didelės rizikos projektus, o ypač po finansų rinkų krizės atsirado daug naujų taisyklių, ypač pavyzdžiui taisyklės susijusios su kapitalo pakankamumu ir taip toliau. Todėl FC veikia pagal Europinės ir EIB garantijas. Tačiau pačios garantijos teikimas vienam ar kitam projektui yra užtikrinamas kitaip. Dėl tokios garantijos sprendimą priima nepriklausoma institucija ir Europos parlamentas dalyvauja jos darbe. Kitaip sakant, ne EIB vadovybė priima sprendimą dėl to, kuriam projektui suteikti garantiją arba jos nesuteikti. Ir net jeigu EFSI remia projektą, tai vis tiek mes vertiname su to projektu susijusią riziką. Ir a, be kita ko atsižvelgėme į tai, ar komerciniai bankai finansuotų vieno ar kito rizikos laipsnio projektą, nes mes finansuojame pakankamai uh, rizikingus projektus ir tai yra ta papildoma nauda, kurią mes teikiame, nes šiuo metu rinkoje egzistuoja tokia spraga ir mes ją užpildome. Dabar dėl konkrečių duomenų, konkrečių skaičių, nes buvo užduotas klausimas, ar 70 procentų EIB finansuoja EFSI projektų ar kitų dalykų, bet e, apie stati, su statiniais daviniais susijusią informaciją pateiks mano kolega. Ačiū, ponia vicepirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti į kitus e, klausimus, kurie reikalauja išsamesnio atsakymo. Pirmiausia, ponas Vandekamp uždavė įdomių klausimų ir aišku ne 30, o 13 milijardo skirta transportui. Mes labai norėtume turėti tuos 30 milijardų, bet e, yra skirta 13 milijardų. Bet kuriuo atveju jūs klausėte, ar EFSI turimi 25 milijardai yra papildoma suma prie 13 milijardų. Ne. EFSI garantija teikiama aukštesnių lygių, nei tai daro paprastai EIB. Ir mūsų garantija paprastai padengia 15 procentų įprastinių EFSI garantijų, nes tai yra viešieji, viešojo sektoriaus pinigų. Uh, Dabar 25 milijardai tai yra iš dalies ir papildomas elementas. Mes norėtume dalyvauti ir kur kas plačiau. Bio, jūs girdėjote, kad mes galime finansuoti iki 50 procentų. Dažniausiai finans, mūsų finansinės įnašas yra kur kas mažesnis ir mes padengėme investicinės išlaidas ir jeigu uh, ir galima tai pavadinti mūsų teikiama papildoma nauda. Dabar dėl kelių ir uh, kelių, iš kuriuos įmamas mokestis finansavimo. Taip yra nemažai projektų plėtoti kelių infrastruktūrą, kai įmamas kelių mokestis, bet yra įprasiniai viešojo sektoriaus projektai ir yra privatus projektai. Mes dėja skirtumo finansavimo prasme nedarome. Uh, Todėl mes remiame bet kokio tipo projektus, o finansavimo pasirinkimas, kaip valstybė narė finansuoja kelių, sausumos kelių infrastruktūros plėtotę, tai yra jau jos sprendimo teisė mes svarbiausia vertiname, ar ekonominių pošiūrių projektas pasiteisina ar ne ir ar jisai dera su europinė politika bei jos tikslais. Dėl Niderlandų banko. Niderlandų bankai gali labai pigiai, matyt, pasiskolinti finansų rinkose, o mūsų rinkos padėtis yra kiek kitokia. Yra, aišku, transporto sektorius, e, kuris nepatrauklus investuotojams, bet jį plėtoti reikia, todėl mes tada jau pradedame veikti. Ir kai tik mes galime ir išvelgiame, kad projektas duos papildomos naudos, mes jį finansuojame. Kitais atvejais mes tiesiog jo nefinansuojame. O dėl e, didžiojo šliuzo, tai mes mielai prisidėtume prie tokio finansavimo, bet aš manau, kad Niderlandų vyriausybė gali ir pati pakankamai pigiai pasiskolinti rinkose reikalingą projektui finansuoti sumą. Dar keletą dalykų noriu pasakyti. Pono Zemkės klausimas už kurį esu dėkingas. Buvo klausima apie būsimą daugiametę finansinę programą ir galimybę padidinti finansavimą kartu su finansavimu iš sanglaudos projekto. Ir um, klausė kolega, bus, koks bus poveikis transporto sektoriai. Na, atsakysiu taip, reikia palaukti, koks iš tiesų bus tas biudžetas, uh, po jungtinės karalystės pasitraukimo, tada matysime, kiek bus skirta sanglaudai, tada galėsime įvertinti, e, tinkamas ar netinkamas tai finansavimas, bet viskas priklauso nuo to, kokia valstybė narė vertina. Eibaigi požiūriu yra dvi labai svarbios sritis. EFSI patirtis parodė, kad labai svarbu išnaudoti viešojo sektoriaus uh, pinigus kaip galima veiksmingiau. O tai veiksmingai galima padaryti pasitelkusi pagalbą privatų sektorių ir tada palyginti su nedideliais pinigais, kaip rodo EFSI patirtis, galima sukurti labai didelę vertę. EFSI turėjo 21 milijardą, o vertė, kuriai jis sukūrė siekia 315 milijardų. Todėl ir EIB veikia panašiai. Mes naudojamės EFSI patirtimi ir manome, kad kartu su EFSI galime labai patikimai investuoti, nes tai yra, EFSI yra patikimas partneris ir mes galime finansuoti įvairius projektus kartus, kartu tada galime kalbėti apie suminės e, priemonas, kurios naudojamas transporto sektoriaus plėtotai. Kitas aspektas yra techninė pagalba, nes tam, kad e, projektas galėtų gauti bankų finansavimą, nėra lengva tokį projektą parengti. Vietos e, valdžia, verslininkai ir visi kiti tikriausiai kažkiek yra įpratę prie tokių laisvų pinigų, prie dotacijų, o nėra lengva parengti projektą, kurį norėtų finansuoti bankai, ypač jeigu projektų atsiperkamumas nėra labai aukštas. Žinote, kad egzistuoja Europinis konsultacijų tinklas ir per jį mes e, e, remiame kai kurios plėtros bankus, e, pavyzdžiui, Lenkijoje ir kitur, kad jie padėtų pakeisti mąstymą ir padėtų įgyti įgūdžius reikalingus paruošti projektui, kurį norėtų finansuoti bankai. Todėl šalyse gavėjose reikia galvoti, kaip tokius projektus paruošti. Dabar dėl judumo ir susijusia su judumu sauga. Šiandieną su komisaru Balts mes kalbėjome apie naują iniciatyvą, kurią saliginai galėtume pavadinti saugaus eismo keliuose. Iniciatyva, nes jūs žinote, keliuose žūsta vis dar labai daug žmonių Europoje. Todėl reikia sutelkti pajėgas ir bendromis priemonėmis, skaitmenimo ir kitomis užtikrinti ne tik uh, E, didesnę švarą mūsų sausumos keliuose, bet taip pat ir didesnį e, eismo saugumą važiuojant keliais. Todėl ir skiriamas dėmesys kelių, e, kelių sektoriui kartu su didesniu saugos užtikrinimu. Ir tokiu atveju mes jau kalbame apie tarpvalstybinius projektus. Dabar atsakant į pono Teliškos klausimą. O ponas Deliška klausia, kaip užtikrinti tą banko patrauklumą, neapsiribojant vien tik tai žemą palūkanų normą. Na, EIB nuo komercinių bankų skiriasi tuo, kad EIB teikia ilgalaikį finansavimą, nes privatus bankai to nedaro. Jūs žinote, kad e, čekų geležinkelio įmoniai reikėjo apie 4 milijardų eurų ir buvo gana sudėtinga užsitikrinti privataus sektoriaus finansavimą, nes projektas apskaičiuotas 25 metams. Todėl EIB gali teikti ilgalaikį kreditavimą. Dar vienas dalykas, kad mes galime bendrai dirbti su įvairiais fondais, struktūriniais, socialiniais ir vidurio Europoje ir kai kuriuose kitose vietose mes finansuojame projektus, kurie padeda įgyvendinti pažangaus miesto idėją. Ta pačią idėją galima įgyvendinti ir vietos lygių. Ir mes dirbame, pavyzdžiui, su vienu iš Čekijos bankų ir pasaulio bankų tam, kad galėtume sukurti atitinkamą platformą, kurios, finansinę platformą, kurios pagalba būtų galima finansuoti tokius su pažangiais miestais susijusius projektus. Kitaip sakant, EIB gali uh, panaudoti vienu metu įvairias priemonas ir suteikti tų privalumų, kurių neteikia komerciniai bankai dėl blending ir dėl įvairiausių kličių. Tai yra nauja sritis. Nauja veiklos sritis mes ketiname įvertinti pas atliktą darbą kiek vėliau, bet pagrindinė bėda ta, kad trūksta projektų, kuriems bankai noriai teiktų finansavimą. Taigi projektų pasiūla ir susidomėjimas projektais nėra aukšto lygio. Tokių projektų transporto sektoriuje nedaug. Ir a, visgi tikimasi, kad būtent to pasangų sujungimo atveju būtų įmanoma dabartiniu metu privat, tiems bankams nepatrauklius projektus finansuoti kartu su tais pačiais privačiais bankais. Mes dabar tiesiog su komisija dar svarstome, kaip tobulinti visą šitą mechanizmą. Tikriausiai jis bus patobulintas ateityje po atitinkamos analizės, kurią bus būtina atlikti. Ačiū. Labai ačiū ponia Hudak, galime Jums paploti, ačiū Jums, kad papasakote mums konkrečiai apie tai, ką daro EIB, bet aš manau, bet kai kurie klausimai liko neatsakyti. Pūnas Dalundė kalbėjo apie ryšį tarp klimato kaitos, energetinės transformacijos ir aišku, EIB vis daugiau investuoja į produktus šioje srityje. Tačiau tie projektai parenkami pagal kriterijus, e, atrenkami pagal tam tikrus kriterijus manau, kad į pono reikėjo klausimą liko neatsakyta, nes aš dar jums trumpam suteiksiu žodį, kad atsakytumėte į pono reikė ir pono Delundį klausimus. Prašom, jūs kolega, taip. Galėčiau tarti keletą žodžių galbūt apie klimato veiksmus ir projektų atranką. Taip, investuojame įvairiausius transporto projektus įvairiose sektoriuose. Klimato politika mūsų yra skirta siekti 25 procentus transporto finansavimo, viso finansavimo, kad jie būtų klas, klasifikuojami kaip klimato prisitaikymo veiksmai. Tai yra nuostata iš anksto. Mes parenkame projektus, kad e, pasiektume klimato veiksmų tikslus. Transporto sektorija maždaug pusė mūsų skolinimo yra laikoma kaip prisidentis prie klimato veiksmų, nes remiame geležinkelius ar vandens transportą, tam tikrų mastų uostus, bet dažniausiai geležinkeliai tarp miestinių ir miesto geležinkelius. Miestų zonos yra labai svarbus verslo šaltinis mums Ir taip pat tarpmiestiniai aspektai, pavyzdžiui, metro sistemų statyba ar e, tramvajus transportas miestuose. Iš viso apie 60 procentų mūsų skolinimo yra susi, transporto sektorėje susiję su tvaresnėmis transporto rūšimis, o bendro finansavimo prasme turime 25 procentų tikslą e, dirbti klimato veiksmų srityje kasmet. Taip pat pono Rikė klausimas, penki klausimai. Jeigu teisingai pasižymėjau, pirmasis buvo susijęs su EFS ir papildoma verte, man atrodo, vicepirmininkas kalbėjo apie tą pirmąjį klausimą. Kur mes praradome pinigų? Kiek žinau, Šiuo metu neturime atvejų, kuomet garantijos būtų pareikalauta. Paprastai tai būtų laikoma geru rodikliu. Bet aišku, reikia dar palaukti projektų užbaigimo, bet garantija egzistuoja, jeigu jos prireiktų. Ir tai leidžia būtent projektų teikti finansavimą. Dėl garantijų gražos, nežinau, ar kas nors daroma e, šiuo atveju. Turbūt jūs turite galvoje pajamų ir garantijos dydį, jų santykio. Garantijos mus leidžia panaudoti 15 kartų svart, svertą. 315 milijardų yra tas rezultatas. Kiek žinau, nėra skaičiavimų, kokia yra viso to finansinė vertė. iš esmės tai yra na, nuostolius generuojanti operacija. EFSI, į klausimą dėl EFSI komiteto turbūt jau atsakyta. Taip, dar vienas labai geras klausimas, kurio neminėjome. Tai yra gynybos finansavimas. Iš esmės, banko pirmininkas Hoeris jau paskelbė prieš metus ar daug daugiau, kad bankas e, pradeda vykdyti savo saugumo iniciatyvą. Aš nepamenu tikslių skaičių, bet maždaug 2 milijardai eurų per metus būtų skirta investicijoms į saugumo sritį, kur dalyvautų bankas. Čia būtent kalba apie dvigubą panaudojimą civilinės karinės investicijas kas paminėta toje naujoje iniciatyvoje. Taigi atsakymas būtų tai, kad bankas mano, kad dvigubo panaudojimo e, terminas reiškia, kad mes galime dalyvauti. Mes manome, kad tas civilinis elementas e, būtent leidžia mums dalyvauti tokiuose projektuose ir mes jau esame pasirengę investuoti 2 milijardus per metus į dvigubo panaudojimo projektus. Oui, monsieur Wim van de Kamp. Taip, pana Wim van de Kamp. We hebben nog acht minuten. Dar turime aštuonis minutės ir Europos investicijų banko vicepirmininką, taigi turime taupiai elgtis su abiem šiais ištekliais. Du klausimus turiu pirmiausiai dėl tų 30 milijardų ar e, jie yra numatyti 17 metams ar ilgesniam laikotarpiu. E, šios informacijos pasigėdau, kalbant apie EIB investicijas, taigi tai yra kasmetinė suma, gerai. Taip pat žinau, kad jūs e, labai domitės, ponė pirmininkė, tais klausimais susijusiais su gynyba ir saugumu. Jūs kalbate apie saugumą, o mes kalbame apie e, gynybos e, karinį transportą, sakykime, norint e, geriau apsaugoti oro uostus ir pasitelkiant EIB investicijas, taigi kaip jūs paaiškintumėte plačiau tą tarpusavio ryšį ir sąsajas tarp saugumo ir gynybos. Uh, aspektų. Prašau atsakykite. Uh, Kaip jau sakiau, kad mes esame e, e, viešasis bankas, bet mes panaudojame pinigus gaunamus iš privačių institucijų, pensijų fondų, investicinių fondų ir taip toliau visame pasaulyje. Tarptų investuotojų yra tokių, kurie labai jautriai reaguoja į tokius projektus, kurie susiję su gynyba ar ginklų gamyba, ginklų, kurie žudytų ir taip toliau. Kai apibrėžiame EIB vaidmenį gynybos ir saugumo srityje, turime būti labai jautrus ir atsargus, kiek mes galime e, nukrypti į konkrečią gynybos pramonę, neprarandant svarbių investuotojų EIB obligacijas. Taigi, kaip minėjo kolega, mes Saugumo prasme daugiau dėmesio skiriame į dvigubo panaudojimo technologijas ir projektus, kur yra stiprus civilinis aspektas kartu su gynybos ar kariniu komponentu. Kibernetinis saugumas taip pat šlaikinėje gynyboje yra vis svarbesnė. Čia daugiau ne, ginklai, ne apie ginklus kalbam, bet apie kibernetinį saugumą sudėtingas gynybos operacijos. Taigi čia tokios sritis, kur mes pasirengę dirbti ir galime skirti minimaliai 2 milijardus eurų per metus tokiams operacijoms. Man mm, labai ačiū ir turiu trumpą klausimėlį pabaigai. Kaip žinia, pagal diesel, per dieselgaitą e, automobilių gamintojai e, E, sukčiavo. Taigi, ką, kokią saugiklį jūs panaudosite, kad e, AIB paskolos nebūtų skirtos automobilių gamintojams, kurie nesilaiko e, neigiamos reikalavimų neturi, nedaryti neigiamos įtakos taršai ir panašiai. Um, Okay, I mean our, our supports. Mūsų parama, parama automobilių pramoniai, e, transporto pramoniai dažniausiai yra susijusi su e, tyrimais ir naujovėmis. Daugumą atveju tai yra technologijos, kurios kūriamos, jos gali būti panaudojamas plačiau. Tai yra viena iš rinkos spragų, e, kurią mes kur mes norime remti mokslinius tyrimus. Ir priežastis yra ta, kad Europa smarkiai atsilieka nuo kitų e, pažangių ekonomikų. Ir mūsų e, motivacija būtent e, yra remti mokslinius tyrimus. Na ir taip pat turime klientų, kurie kartais mus apgauna. Ir tą galima pasakyti, kad jeigu tai praeina pro mūsų filtrus, tai mes turime galimybių, e, galimybių atšaukti tokias paskalas. Kartais taip ir darome, bet jeigu e, pamatomas toks sukčiavimas, tuomet mes e, atidžiau stebime per savo detalaus tikrinimo procesus ir mūsų ekspertai, kurie dirba konkrečiose šiuose sektoriuose, ir turi patirties, jie yra geriausias saugiklis, kad ateityje tai nepasikartotų. Labai ačiū. Taigi spėjame viską padaryti. Pone Hudak, labai ačiū Jums ir Jūsų kolegai už tai, kad skirėte laiko atvykti pas mus, paaiškinti e, veiklą e, kovant su iššūkiais kurie mums kyla. Ir e, mes ką tik kalbėjome apie biudžeto visų iššūkius su mūsų pranešėjų Teličką. Tačiau turiu pabrėžti, kad EPSI yra vienas iš mechanizmų, naudojant, kurį naudojant plėtojamas Europo, Europos tinklai, bet tik tai 9 procentai iš EPSI skiriama E, transportui. Labai ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą ir iki kito pasimatymo. Allez, nous continuons nos travaux. Tęsame darbą ir dabar suteiksime žodį pranešėjai mūsų Ajuto. Dėl transporto prekių važymo transportų tarp valstybinarių. Pone Ajuto, po to kiti pranešėjai ir po to Europos komisija. Labą dieną. Kas kalbės komisijos vardu? C'est vous, Madame Kochanska, qui prend la parole? Pone Kopčinska, gerai. Taigi pirmiausia, išklausysime mūsų pranešėjos. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, noriu padėkoti kolegams, šešėliniams pranešėjams nes turiu pasakyti, kad e, pasidarbota tikrai puikiai iki šiol na, ir tikiuosi, kad tas darbas tęsis tokiu pat būdu. Kartu mes parengėme pasiūlymus, kurie, man atrodo, yra subalansuoti ir atsižvelgia į daugelį kitų frakcijų prašymų. Mano pradiname pasiūlyme aš buvau įtraukus tam tikras priemonės skirtas sustiprinti stiprinti, e, transporto rušių derinimo aspektus, kad būtų užpildyta spraga tarp kombinatų transporto rušių panaudojimo. Palyginti su tradiciniu transportu, nes šiandien derinamas transportas e, naudojamas labai menkai, reikia tai sustiprinti. Aš priėmiau daugelį kolegų pasiūlymų ir kompromisiniuose pasiūlymuose, kompromisiniuose pakeitimuose mes išbraukiame 20 procentų e, rodiklį ir kitus skaičius pagal tiesioginį atstumą. Tai yra du, dvi nuolaidos ir mes dėl to sutarėme. Manau, kad tai rodo, kad aš nusteikusi siekti susitarimo, kuris būtų primtinas e, visiems arba bent jau daugumai. Apibrieštis buvo taip pat labai svarbu, dėl to nemažai diskutavome. ir kad jie užtikrintų tam tikrą lankstumą dėl terminalų skaičiaus. Dar vienas jautrus klausimas yra kabotažas. Ir vienoje konstatuojamo dalių patikėme nuostatą, kuri atsižvelgia Europos taisyklės transportui derinti pagal ketvirtą straipsnį. Paskatos dar vienas yra svarbus e, aspektas. Ir čia reikia tam tikrų nuolaidų, kad palengvintume e, šio klausimo sprendimą. Aš tikiuosi, kad tu vyks susidėrėti su taryba ir pasiūsti sektoriui pozityvų signalą. Tai yra labai svarbu daugiamadalio transportos e, prasme. Bet dabar mielai išklausysiu šiandien pranešėjų nuomonių taip pat. Ačiū, ponia Jūta, ponia Šmit žodis. Ačiū, mėly kolegos. E, e, suderintos e, transporto sistemos būtų puikus dalykas, jeigu ta sistema veiktų tinkamai. Manau, kad kartu su pranešėju mūsų parengti pasiūlymai gali prisidėti prie to, kad e, e, kombinuotas transportas taptų e, patrauklesnių. Mes radikaliai supaprastiname komisijos pasiūlymą ir taip pat siekime daryti didesnį spaudimą valstybės tarėms, kad jos pateiktų tinkamus statistinius duomenis. <clears throat> Tačiau tikrai nemanau, kad patvirtinus direktyvą viskas vyks automatiškai. Geležinkelio E, sektoriaus rezultatai, geležinio transporto rezultatai yra vis dar blogesni nei <clears throat> sausumos e, kelių ir žinau, kad, pavyzdžiui, reikalavimai e, garvežių vairuotojams <clears throat> mokėti užsienio kalbas be vienas lygių tikrai nėra tinkamai gyvendinami. Taigi turime dėti daugiau pastangų tam, kad daugiau e, transporto srautų persikeltų nuo kelių į geležinkelius. <clears throat> Noriu tik priminti, kad e, Junktinėse valstijose sausumos keliai yra subsidijuojami tam, kad galėtų konkuruoti Europoje, to tarpu yra atvirkščiai. Šiame kontekste noriu pabrėžti, kad atsižvelgiant į anksčiau e, rengtus pranešimus bendradarbiavimas <clears throat> tarp frakcijų vyko tikrai sklandžiai ir noriu padėkoti už tai šešėliams pranešėjams ir dar kartą paskatinti kolegas palaikyti e, parengtus kompromisinius pasiūlymus. Ačiū poniai Šmit, socialistų frakcijos vardu, ponė Gras e, Water. E, aš pavaduosiu kolegę Dimonti perskaitys jos pranešimą. Mėly kolegos, pirmiausia, noriu padėkoti ponė Aito šešiems pranešėjams už <clears throat> bendrabiavimą rengiant galutinius e, kompromisus. Šio labai svarbių klausimų dėja neturėjome pakankamai laiko diskusijoms, kadangi e, ilgai užtruko e, pirmosios judumo paketo dalies svarstymas, esu tikra, kad mūsų nustatymas taisyklės būtų kuo aiškesnis, jeigu norime e, tinkamiau derinti atskiras transporto e, rūšis, mažinti spūstis ir taršą. E, todėl manau, kad buvo pasirinktos tinkamos kryptis, atsisakant atskirų procentinių dalių. Taip pat aš palankiai vertinu mm, nuorodas į 44 tonų svorio vilkikus. Aš manau, kad turime skanti valstybės narės investuoti mm, į šį sektorių ir būtent dėl to aš e, pateikiau tinkamus pasiūlymus dėl 45 procentų e, projekto vertės. Dar trumpai vokiškai, aš manau, kad e, transporto srautai keliuose mums kelia didžiausią rūpestį, labai svarbu šią direktyvą peržiūrėti ir e, skatinti pokyčių šioje srityje, reikia platesnių užmojų, todėl manau, <clears throat> kad e, atsisakyta pasiūlymo e, padidinti spindulį 20 procentų krovinių gabenimo, nu, nepaisant to, šis pasiūlymas vis tik tai yra kompromisnis, tačiau mums jis turėtų būti priimtinas. Ačiū, poniai Bilbao, dabar žodis, prašau. Gracias, prezidenta. Buenas tardes. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti pranešėjai, poniai Ajuta, už gerai atliktą darbą ir už visas pastangas siekiant kompromisinių pakeitimų. Mes tikrai pritarėme parodytai iniciatyvai ir tai aiškiai rodo mūsų pakeitimai, ypač tie, kurie susiję su, papr su paprastinimu teisės taisyklių, biurokratijos mažinimu, didesnio skaidrumo užtikrinimu. Visgi yra keltas dalykų, kuriuos norėčiau atkreipti atskirai dėmesį. Nuoseklumo užtikrinimas. Niekada nebus įmanoma užtikrinti nuoseklumą gerą transporto sektoriaus veikimą, jeigu mes neveiksime nuosekliai ir jeigu nederinsime tarpusavyje priemonų. Prisiminkite kitą pranešimą, kurį mes analizavome prieš porą savaičių. Tada buvo kaip tik irgi kalbėta apie tai, kad tarptautinių projektų tarpusavio suderinamumas – yra labai menkas. Jau jeigu kalbame apie kelių infrastruktūrą ir e, kombinuotą krovinių vežimą, tai ne, ne, savai mes suprantama, kad reikia plėtoti kelišinkelio sektorių. Dabar dėl pakeitimų. Yra šeši pakeitimai ir mūsų frakcija pritarė pirmiems keturiems pakeitimams. Bet uh, nesame tikri dėl penktojo pakeitimo. Taip pat yra numatytas reikalavimas, kad valstybės narės skirtų vidaus vandens kelių plėtros finansavimą. Bet aš manau, kad reikia įvertinti valstybių narių galimybę tai padaryti. Ir ne tik tai reikia skatinti vidaus vandens kelių infrastruktūros plėtota, bet taip pat ir infrastruktūros plėtota kitose pasektoriuose. Dabar dėl šeštojo pakeitimo, tai nekartosiu to, ką sakėme anksčiau, bet um, turime abejonių dėl valstybės paramos iki 70 procentų. Bent jau tokia yra mūsų frakcijos pozicija. O dėl šešių kompromisinių pakeitimų, tai mes juos dar analizuojame. Ačiū. Toliau ponė Langrin. Atsiprašau, ponė. Langrin sako pirmininkė. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu daugeliui dalykų kuriuos paminėjo ponia Daniela Ajuto. Man atrodo, kad visai neblogų kompromisų pasiekta, gerai padirbėta ir vargu ar galėčiau čia ką daugiau pasakyti, bet kurio atveju pasiektas kompromisas tikrai geras. Ačiū. Labai ačiū, ponio Mankranai, ponio Dalundo. Ačiū, pana pirmininkė. Mes norėtume, kad komisijos pozicija daugiau būtų dėmesio skirta ekologiniams pokyčiams, siekiant pereiti nuo, sausų, nuo kelių prie kitokių rūšių transporto, prie geležinkelio prie vidaus laivybos. Todėl manau, kad kompromisime pasiūlyme e, būtina ne tik pabrėžti e, atskirų transporto rūšių apkrovimą, tačiau daugiarušiškumo aspektą taip pat būtina pabrėžti. Taip pat, e, kalbant apie atskiras transporto rūšius, reikia daugiau dėmesio skirti kabotažu. Pana Dėlė žodis. Ačiū, Pone pirmininkė. E, Norėčiau užduoti klausimą pranešėjai ir teisės tarnybai dėl kompromisinio ketvirtojo pakeitimo, nes faktiškai pagal ketvirtąjį kompromisinį pakeitimą yra savaime tarsi suprantama leks specialis situacija ir uh, kabotažas. Jeigu jūs pažiūrėsite, koks tai yra konkrečiai pakeitimas, ir kaip tai sutampa su transporto komiteto nuomonę, tai pamatysite, kad būtent praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje tokiam panašiam kompromisui nebuvo pritarta. Taigi dabar mes vėl rizikuojame antrą kartą lipti ant to paties, ant to paties greblio. Bet to teisinių požiūrių tikrai negaliu pritarti tam, kad šiame dokumente, kuriame kalbama apie taisyklės, kurios turėtų būti visai kitame teisės akte, reikia galvoti apie trejeto dėrybas, kuriame dalyvaus ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai, ir kaip bus tariamas dėl specialis kabotažo srityje. Panašu, kad šis klausimas gali pareikalauti ilgesnių dėrybų, bet aš tikrai išvelgiu tam tikrų teisinių problemų, jeigu viską vertinsime labai formaliai. Ačiū, ponė Deli. Panarikė žodis. <clears throat> Dėl sudarinamumo problemų nekyla, ponė Dėlį, nes e, mūsų parlamentas vadovaujasi e, sveika nuovoka ir išmintimi ir e, tikrai puikiai suvokia, kad patvirtintas reglamentas bus aiškiai patvirtintas valstybės narės turės įgyvendinti. <clears throat> Aš norėčiau pristatyti šešiems panšios ponės Izaskun. Aš pakomentuoti tam tikras mintis. E, Ponas Izaskun, esu nustebęs dėl to, kad FDD frakcija, kuri yra prieškai nusteikusi ES atžvilgių, e, o mano frakcija yra Europos federalistų <clears throat> frakcija. E, laikosi skirtingų pozicijų. Nors, taigi, tai norėjau tą, į tai atkreipti dėmesį. E, nes uh, <clears throat> tas kompromisas, kurį minėjo ponė Bilbao, tikrai e, yra labai juos markiai apribojami nacionaliniai veiksmų planai. Tai Europos komisijos atstovų žodis. Pone Kučinskai, matote, dabar išmoko ištarti jų pavardę. Labadiena, ponas ir ponai. Labai ačiū, kad sutikite šią galimybę dalyvauti diskusijoje dėl jūsų pranešimo ir kompromisinių pakeitimų. Ir pirmiausiai tai noriu padėkoti pagrindiniam pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už labai kruopštų darbą, kurio buvo atsižvelgta į bendruosius pagrindinius Europos komisijos tikslus transporto srityje, o tai yra kuo daugiau pervežimų perkelti kitoms transporto rušims, mažinant krovinių vežimą sausumos keliais. O to tikslo pasiekti nebus lengva. Mes apie tai kalbėjome jau seniai. Keletas pastabų dėl pranešėjo siūlomų kompromisinių pakeitimų parengtų kartu su kitomis frakcijomis dėl apribojimų. Mes džiaugiamės tuo kompromisiniu pasiūlymu, kuris leis užtikrinti platesnę prieigą prie terminalų ir tokiu būdu um, įvairovės požiūrių terminalų um, gausa ES bus naudinga. Tačiau nereikėtų labai konkre konkretizuota, nes jeigu, pavyzdžiui, kelio atkarpa bus labai trumpa, tai tada <clears throat> bus verčiama pasirinkti alternatyvą transporto galimybę. Ir taip pat pritariu tam, kad būtų išbrauktas tas um, 20 km uh, spindulio zonos rodiklis. Nes jeigu mes labai apribosime, tai tada nepati, nepasieksime uh, to tikslo, kurį siekiame terminalais ir aišku, rizikos faktorius privers krovinius gabenti sausumos keliais. Jeigu mes norime daugiau naudoti kombinuoto transporto variantų, tai reikia taip pat užtikrinti, kad būtų labai aiškiai suformuluotos taisyklės. Ir šiuo požiūriu mes, mes džiaugiamės tais kompromisiniais pasiūlymais, kurie yra labai aiškus. Bet to nereikia apsunkinti kombinuotojo transporto panaudojimo, palyginti su jo panaudojimu nacionaliniu lygiu, numatant papildomus pasikeitimus informaciją ar kažką panašaus. Nereikia apsunkinti dabartinės situacijos. Mūsų vertinimu Daug naudos duos pasiūlymas e, sugriežtinti reikalavimus, kurie nustatomi ataskaitoms dėl, nacionaliniams ataskaitoms dėl kombinuotojo mišraus transporto panaudojimo. Tai tikrai prasmingas būtų reikalavimas. Bet dar viena pastaba dėl šeštojo kompromisinio pasiūlymo ir kitų pakeitimų, kurie susiję su valstybės pagalba. Mes nebūtinai e, prieštarautume tiems pasiūlymams, bet visada yra kyla teisinio pagrindo klausimas ir ką komisija gali siūlyti, teikdama grupinės išimtis ir ko negali siūlyti teisinių požiūrių, šios direktyvos požiūrių tikrai grupinių išimčių siūlymas um, būtų neįmanomas. Ta iš karto noriu pasakyti. Ir dar vienas dalykas, apie kurį buvo užsiminta, tai yra sąsaja tarp šio dokumento ir kelių transporto dokumento. Mums labai svarbu užtikrinti, kad būtų užtikrintas suderinamumas tarp nacionalinio ir tarp valstybinio transporto sektorių, kad tai netaptų tarpusavį konkuruojant, stipriai konkuruojančiais sektoriais, nes abu sektoriai yra pakankamai lygiaverčiai. Be to, aiškiai sakoma, kad kelių transporto taisyklės yra taikomos ir toliau. Ir kombinuotojo transporto direktyva nepakeičia kelių uh, transporto uh, reguliavimo dokumentų ir tų reikalavimų, kurie išdėstyti juose, nes dabartinė reguliavimo struktūra išlieka, nors dėl jos yra kilusi ne viena diskusija. Galbūt įvyko tam tikras nesusipratimas dėl šio pasiūlymo, bet šio pasiūlymų komisija tik tai siekia patobulinti krovinių gabenimą Europos viduje kad ir siekia, kad būtų naudojamas ne tik tai sausumos keliais, bet ir kitojus e, transporto sektoriaus privalumais. Ačiū už komisijos nuomonę. Pone Jūto, dabar jums žodis pabaigai. E, Gerai, ačiū labai trumpai. Dėkoju Jums už pastabas, šešėliams pranešėjams ir kitiems. Dėl teisinės problemos čia minėtos Tai buvo patikslinta. Aš tikrai nenorėčiau parengti tekstą, kuris netiktų teisinio nuostatų, taisyklių. Jeigu neturime patvirtino teksto dėl darbuotojų komandiravimo ir kabotažo, teks e, gyventi su tuo, bet kai atsiras tas tekstas, jis leis tam tikrus variantus. O kai dėl sumaišties, dėl subsidiarumo, tai aš nemanau, kad ponui reikia, reikia stebėtis, kad tekste mes numatome daug lankstumą valstybėms narėms pasirinkti savo norų joms tinkamas galimybės. Mes norime tiesiog skatinti valstybės narės. Nes jeigu tokių paskatų nebus, valstybės narės nejaus spaudimo plėsti tarpmodalinį transportą. Mes skatinam valstybės narės rinktis, bet jos turės kažką pasirinkti ir galės pasirinkti iš egzistuojamų įvairių variantų. Būtent taip aš viską įsivaizduoju. Ačiū. Ačiū, ponė Majuto. Priminsiu, kad balsavimas įvyks rytoj 9 val. Toliau tęsime su pono Deli pranešimu švariau automobilių ir veiksminga energija naudojančių automobilių skatinimas. Pirmiausia diskusija su pranešėju ir po to išklausysime ir komisijos pozicijos. Pone Dėlį, prašom jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra transporto nuomonė. Pavyko ją užbaigti renginį iki dienos termino. Kolegos labai susidomėję buvo šiuo tekstu, pateikta iš viso 250 pakeitimų. Mums pavyko juos apjungti beveik visus į 21 kompromisą. Kompromisuose kartu su šešėlės pranešėjais mes išlaikėme ir pasakėme tų tikslų, technologinio neutralumo, būtent tikslą ir praplėtėme komisijos pasiūlymus. Dėl to antras tikslas, kuris, kurio bandėme pasiekti, yra suteikti teisinį aiškumą, kas sieja šią direktyvą su alternatyvaus kūro infrastruktūros direktyva, kai kalbam apie kūro tipus Taip pat bandėme nustatyti realistiškus tikslus valstybėms narėms. Na, o valstybių narių tikslai už juos yra atsakingi e, skingos viešos valdžios institucijos. Jos turi užtikrinti, kad būtų prisidedama prie e, nacionalinių tikslų siekimo. Kitas e, kompromisas yra skirtas ES institucijoms, kas yra naujo, nes komisijos pasiūlymo to nėra, nes parlamente taip pat turime vairuotojų ir automobilių, todėl aš manau, kad visai logiškai įtraukti tokias institucijas į direktyvos taikymos rytį. Taip pat išplėtėme e, automobilių E, apriepti, įtraukiame ir L kategoriją, taip pat motociklus, taip pat išplėtėme ir viešųjų paslaugų spektrą. Pavyzdžiui, pašto siuntų tarnybas, kai jos yra viešai organizuojamos, ar ne, taksi automobilių paslaugas, e, šiukšlių surinkimą ir taip toliau. Manau, kad rezultatas visai geras. Dar kartą dėkojame, dėkoju šešėliams pranešėjams, kurie tikrai buvo atviri mano pasiūlymams ir manau, kad pasakėme gerą rezultatą. Na, o rytoj vyks ir geras balsavimas. Merci beaucoup, monsieur Deli. Ačiū, ponė Deli. Dabar pradėsime diskusiją. Pone Anderson, prašom. Ačiū, labai ačiū ponui Deli už sunku darbą ir visai komandai, nes aš sutinku, tikrai turime labai gerą rezultatą. Ir tai rodo platus sustarimas, sutarimas tarp įvairių frakcijų. Kai dėl pozityvių aspektų, tai jūs teisus. Džiugu, kad išplėtėme taikymo sritį ir labai ačiū Jums dėl pakeitimo dėl ES institucijų ir agentūrų, nes tai buvo socialistų pasiūlymas. Mes norėjome, kad čia būtų buvę nueita šiek tiek toliau, nes yra svarbių klausimų susijusių su mobilia įranga, statybų įranga. Na, bet aš svarbu, techniškai čia yra sudėtingas rytis ir aš tikiuosi, kad komisija ateityje dar apie tai pagalvos. Ir manau, kad e, kompromisai geri, kad ir mes įtraukėme ir peržiūros sąlygas, taip pat e, išsaugoti deleguotai aktai, nes Tai leis galbūt komisijai atnaujinti savo laiku šią direktyvą. Na, kaip žinote, aš būčiau norėjusi, kad nereikėtų e, griežtai laikytis aktyvių kūro rūšių apibrieščių, nes kai kurios tos kūro rūšys tikrai nėra labai palankios e, žaliems automobiliams. Tikiuosi, kad e, apriptis e, padidės ateityje. E, Ir tikėsime, kad mūsų nuomonė prisidės prie diskusijos geros Envi komitete ir aš džiaugiuosi, kad transporto komitetas viską pažvelgia taip konstruktyviai. Taigi ačiū dar kartą. Ačiū, ponia Anderson. Ponas Lundgren, norite kalbėti? Ne. Ne, ponas Dalundė, prašom. Ačiū. Na, dėkoju visiems, kurie puikiai bendradarbiavo. Mes norime, kad mūsų komitetas būtų ambicingesnis šioje srityje. Iš esmės, ši direktyva skirta tvarumui stiprinti transporto srityje, bet, bet šiuo atveju mes nematome, kas vyksta rinkoje. E, technologinė evoliucija ateityje čia bus didžiulė. Ir Čia mes per daug neperdedame šioje direktyvoje. Kai e, dėl automobilių, senų automobilių atnaujinimo, tai reikia būtų palanku e, sunaikinti e, labiausiai teršančius automobilius. Mūsų pasiūlymą nematome ir galtinės datos tam automobilių atnaujinimai. Manau, kad tai susilpnina pozityvius dalykus susijusius su švariu transportu. Manau, kad dėl L kategorijos reikėtų taikyti griežtesnės normas. Ir manau, kad reikėtų e, šios teisės aktus patvirtinti, kaip galima greičiau. Ačiū, ponė Dalundė, ponė Kilonion, ar norite kalbėti? Ne. Dabar vėl kreipiuosi į komisiją ir sakysiu žodį poniai Izabeliai Vandon, prašom. Kalbėsiu prancūziškai, ačiū ponia pirmininkė. Mes apskritai remiame šį, pas, džiaugiamės šio paramą mūsų pasiūlymai. Atrodo, kad dauguma e, sutinka, kad reikia išplėsti direktyvos taikymos sritį ir kad turime pateikti bendrą apibriežti e, tam, kas yra švarus automobilis ir reikia numatyti, aišku, ir minimalius tikslus. Ir pagal paskutinį pasisakymą reikėtų E, aukštesnio siekių ligmens taip pat. Iš įvairių diskusijų e, kyla, kad reikia paaiškinti kai kurių apibrėžčių turinį ir tikslų lygmenį ir tai kaip tų tikslų pasiekti. Mes manome, kad dėl švaraus automobilio apibriešties reikia technologinio neutralumo e, pagristo grinai tik tai emisijų e, ribum, ribomis. E, Dėl sunkių sunkvežimių. Reikia mums sprendimo galių, nes Kaip jūs minėjote, dar neturime e, reikalingų standartų reikalavimo. Manau, kad čia galėčiau sustoti, nes manau, kad einama teisinga kryptimi apskritai e, su šiuo pasiūlymu. Ačiū Jums, ponė Dėlį, Jums žodis diskusijos pabaigai. Ačiū visiems. Dėkuoju už komentarus. Aš sutinku, kad mums reikia didesnių siekių, e, siekti kaip galima daugiau, bet tikslas turėtų būti pritraukti miestus, e, regionus, kaip galima daugiau ir kaip galima greičiau. Galima e, popieriaus rašyti gražiausius tikslus, bet jeigu jie netiks mūsų miestams, regionams ir valstybėms narėms, nieko tai neduos. Tai todėl aš tikrai džiaugiuosi, kad visiems buvo priimtina tokia nuomonė ir kad mums pavyko pasiekti subalansuotą poziciją, tai yra būti ir realistiškas, ir pakankamai ambicingais. Ačiū Jums dar kartą ir susitiksime rytoj per balsavimą. Ačiū, ponė Delin. Priminsiu, kad balsavimas vyks rytoj 9 val. Ir pirmąją dienos dalį baigsime dabar. Ir noriu paprašyti visų tų, kurie nėra koordinatoriais. Ir dabar išvykti iš salės, o su koordinatoriais sustiksim 17.30 minučių, tai yra 15 minučių anksčiau, e, o su visais kitais sustiksime rytoj 9 val. Ačiū.